Ja, verehrte Kolleginnen, verehrter. Gerbiamas kolegės, gerbiamas kolega. Sveikinu susirinkus į antrąją mūsų komiteto posėdžių dalį. Šiandien keisimės nuomonėmis su vykdomąją direktorę Katrin Žaslan. Uh, Europos maisto saugos agentūros vykdomąją direktorę mes reguliariai susitinkame su agentūrų atstovais, keičiamės nuomonėmis. Manau, kad viso komiteto vardu galiu teikti, kad agentūros atlieka svarbu vaidmenį, yra nepriklausomos institucijos, kuriuose dirba daug rimtų ekspertų, žinau apie ką kalbu, nes mano rinkimų apygardoje buvo nevykusi nemažo masto, pasitaikė nemažo masto įvykis, kurio aplinkybių išsiaiškinime dalyvavo EFSA agentūra. Tačiau visuomenėje tai nenuskambėjo labai plačiai ir manau, kad agentūra tikrai nusipelno didesnio žinomumo plačia visuomenėje. Taigi, dabar turime tokią galimybę pasikeisti žiniomis, pasikeisti nuomonėmis, negaiždami laiko, steiksime žodį dabar agentūros atstoviai, o po to pradėsime diskusijas. Prašau, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Gurotė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Noriu padėkoti Jums už šią kasmet suteikiamą e, galimybę pristatyti agentūros darbą. Jūsų parama mūsų agentūros darbui yra labai svarbi ir noriu už tai Jums padėkoti. Man buvo tikrai malonu pasveikinti šio komiteto de narių delegaciją, kuriai vadovavo ponas Gruotė Parmoje, jeigu šiais mėnesį. Ir mes džiaugiamės Jūsų domėjimusi mūsų darbu lankiausi pas jūs svarbiu mūsų organizacijai metu. Ne tik dėl to, kad švenčiame mūsų agentūros gyvavo dešimtmetį, bet ir dėl to, kad pasirodo e, ataskaita, išorės EFSOS veiklos vertinimo ataskaita. Ta ataskaita nulems organizacijos tolesnę veiklą ir norėčiau pasinaudoti šią galimybę aptarti su jumis e, toje ataskaitoje išdėstytas išvadas. E, jūsų nuomonės bus gyvybiškai svarbi, jūsų nuomonė bus labai svarbi e, formuluojant rekomendacijas dėl mūsų e, agentūros ateities. Todėl e, lakryčio 13 draugė su Didžisanko rengėme aukšto ligmens konferenciją, kur bus daug kalbama apie šį vertinimą ir noriu pakviesti, žinau, kad turėsiu galimybę pasveikinti daugelį iš jūsų parmoje. E, šioje ataskaitoje e, numatyta, kad nepriklausomas, organiza, nepriklausomas organizacijos vertinimas turi būti atliktas, kas, atliekamas kas šešerius metus. Dėl konkrečių veiklos terminų e, šiam antram vertinimui susitarė komisija ir agentūros valdymo valdyba. Ir vertinimą per 12 mėnesių atliko Ernst ir Young kompanija. Ji buvo išrinkta atviro konkurso būdu. Daugybė suinteresuotų e, organizacijų atstovų, Europos parlamento nariai, valstybės narės komisija, pra, pramonės atstovai, NVO buvo apklausti arba užpildė klausimynus, kur jie buvo klausinėjami apie svarbiausius agentūros veiklos aspektus - aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas ir pridėtinė vertė. Konsultantai E, tiesiog dalyvavo daugelįje mūsų agentūros susitikimų bei palygino mūsų organizacijos veiklą su kitomis ES agentūromis, su Europos cheminių, agentūrų, cheminių medžiagų agentūra ir, kito, ir kai kuriomis nacionalinėmis agentūromis. Be to buvo e, išnagrinėti mūsų agentūros darbiniai dokumentai. Po to, kai šį mėnesį pasirodė galutinė ataskaita, mes pradėjome konsultacijų procesą su jumis, komisija, valstybėmis narėmis, mūsų organizacijos patariamojų forumų, e, mokslinių komitetų, e, valdyba ir susijusių organizacijų platforma. Bendra šios išsamios ataskaitos išvada yra tai, kad agentūra dirba gerai ir gyvendina jai keliamas užduotis, laikydamasi, puoselėma pagrindinės vertybės. Žinoma, nurodytas daugelis ryčių, kuriuose galima siekti pažangos. Tačiau e, visus, kurie dalyvauja mūsų darbe, padrasina tai, kad e, organizacijos poveikis buvo ir svarba buvo dar kartą patvirtinti. Ypač atliekant, e, teikiant specializuotą mokslinę pagalbą. Ataskaitoje ypač akcentuojama agentų, agentūros gebėjimai e, panaud, sėkmingai panaudoti savo darbuotojus, taip pat nacionalinės organizacijas ir pasitelkti reikalingą patirtį. Mes ne tik, ir pavyzdžiui, mes būtent taip ir dirbame plėtodami rizikos vertinimo E, metodologijas daugelį naujų sričių. Mm, agentūra e, sugeba gyvendinti jai keliamas užduotis e, atvirumo ir skaidrumo srityje ir puoselėja mm, tinkamą organizacijos darbo kultūrą. Pripažįstamas mūsų nuveiktas darbas ir išvardinta, kokias priemonės mes esame sukūrę bendradarbiavimui. Taip pat e, sveikinamos mūsų iniciatyvos e, rizikos vertinimo procesą atverti stebėjimui e, visiems. Riz, rizikos perspėjimo, perspėjimo apie rizikos veiksnius sistemos veiksmingumas yra ypatingas mūsų agentūros indėlis, užtikrinant Europos e, maisto saugos e, sistemos veiksmingumą. E, Mes ypač sėkmingai bendradarbiaujame duomenų rinkime. Tai yra vienas svarbiausių aspektų rizikos vertinime ir čia mes esame labai priklausomi nuo valstybių narių bendradarbiavimo. Europa pastaraisiais metais šioje srityje padarė didžiulės pažangos ir komisija bei nacionalinės rizikos valdymo struktūros e, gali naudotis e, E, ES masto stebėsienos ataskaitomis, e, stebint e, viešais, visuomenės sveikatai aktualius aspektus, pavyzdžiui, naujų gyvūnų lygų paplitimą, atsparumą antibiotikams, dioksino ir pesticidų likučius maisto produktuose. Ir žinau, kad mūsų agentūros nepriklausomumo klausimas ypač rūpėjo parlamentui. Būtent 2000, patikrinant 2010 metų biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą. Kam, nes tam klausimai pastaraisiais mėnesiais skiriam ypač daug dėmesio. Norėčiau padėkoti Envi komitetui už jūsų mm, tvirtą paramą agentūrai šiuo klausimu. Ši vertinimo ataskaita vienašališkai vertina mūsų bešališkumo ir nepriklausomumo aspektą. Ten rašoma, kad EFSA yra įdėgusi vieną, paž vieną pažangiausių ir gyvybingiausių sistemų. Mes kitą vertus nesus, neapsiribuojame tuo ir žinome, kad e, svarbu ir toliau dirbti, kad užtikrintumėm, kad turėtumėme jūsų, pasi, jūsų pasitikėjimą mes ir toliau gyvendinsime mm, mūsų patvirtintus politikos planus. Savo veiksmuose taip pat vadovaujamės Europos audito rūmų ataskaitą dėl kai kurių ES agentūrų nepriklausomumo ir taip pat parlamento nuomonė. Europos maisto saugos agentūra e, teisingai didžiuojasi savo pasiekimais, tačiau lygiai taip pat mes suvokiame, kad ateityje mūsų laukia daug svarbių darbų ir kad aplinka, kurioje dirbame, kelia daug iššūkių. Kaip ataskaitoje teisingai konstatuojama, mūsų darbo apreptis plečiasi. Ehm, naujos technologijos ir mokslinė pažanga e, taip pat atneša ir naujų nežinomų dalykų. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Europos partneriais, EFSA e, vaidina svarbiausią vaidmenį E, sprendžiant tokius klausimus kaip endokriną ardančios medžiagos, e, cheminių mišinių rizikos vertinimas ir panašius. Nuolatos gauname naujos informacijos ir naujų domenų. Pavyzdžiui, vakar pasirodė nauja studija apie ilgalaikį herbicidų e, toksinį poveikį ir herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas medžiagas. E, aplinka, kurioje dirbame, yra sudėtinga, ekonominė padėtis yra neaiški ir e, nuolatos e, didėjęs spaudimas mums pademonstruoti, kad mūsų darbas yra naudingas Europos mokesčių mokėtojams. Todėl mes, e, mes suti, suprantame, kad mūsų darbas yra atidžiai stebimas. E, Šios ataskaitos rekomendacijos mums dar kartą e, padėjo pasitvirtinti ateities prioritetus ir noriu su jumis juos aptarti. Visų pirma, mes turime toliau didinti atvirumo ir skaidrumo kultūrą, remdamiesi e, iniciatyva e, renkti atvirus e, posėdžius. Ataskaitoje aiškiai akcentuojama, kad agentūra turi dar padirbėti, kad taptų pripažinta tarptautiniu mastu ir kad e, ji kalbėtų Europos vardu e, apie pasaulinius rizikos vertinimo veiksnius. Reaguojant tik į Ešerichę kolį protrukį Vokietijoje praėjusiais metais ir Prancūzijoje, e, mūsų indėlis buvo ypač įvertintas, nes mes pasiūlėme aktyvesnį požiūrį, bandant aptikti grėsiančią riziką. Mokslinis bendradarbiavimas bendrai vertinamas kaip veiksmingas, tačiau turime dar pasiekti, peržengti į aukštesnį lygmenį. Mes dabar daug investuojame į, um, į sistemą, kurios pagrindų galėsime samdyti nacionalinius ekspertus. Taip pat turime pamastyti apmastyti naujų darbo metodų ir įrankių atsiradimą, tokių kaip mokymo programos ir keitimasis patirtimi, kad puoselėtume kad įgyvendintume Europos rizikos vertinimo bendrijos idėją. E, vertinime rekomenduojama, e, ataskaitoje rekomenduojama geriau panaudoti e, sukauptas mokslinės žinias ir patirtį kalbant apie naujų teisės aktų poveikį mūsų darbui ir naujiems maisto produktams. E, tai mums yra ypač aktualus klausimas ir per pastaruosius pusantrų metų mes daug dirbame siekdami didinti veiksmingumą. Tačiau vien to nepakaks. Nors mūsų darbo grupės veikia sėkmingai, daugybė ekspertų e, yra perkrauti darbu ir mums dar tenka nemažai e, prakaituoti, bandant e, apriepti visus naujai pasirodančius teisės aktus. Mes e, savo dėmesį ir patirtį turime sutelkti į mokslinę sritį ir rizikos vertinimo metodologiją. Todėl mums e, teks didinti agentūros vidinius mokslinius resursus, kad galėtumėme įvertinti visus gaminius, kaip kaip iš, to iš mūsų reikalaujama. Parlamentas e, kaip tik ragina mus tai daryti. Aš manau, kad Atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę padėtį, vis dėlto reikia to nepamiršti, mastant 2000, apie 2013 ir e, tolesnę ateitį. Mes tikimės jūsų paramos dėl tų gyvybiškai svarbių mums darbo išteklių už patvirtinimo. E, tai mums žada didžiulę atsakomybę ir mes esame pasirengę tą atsakomybę prisijimti. Žinome, kad dirbdami draugę kartu su jumis ir savo partneriais mes neapvilsime Europos piliečių. Dabar, melai, atsakysiu jums į jūsų klausimus ir dėkoju jums už jūsų dėmesį. Vielen Dank für die Präsentation und für Ačiū už šį pristatymą už pristatytą agentūros darbą. Ir, na, dešimt metų praėjo, iš tikrųjų laikas bėga greitai. Daugelis kolegų nori pasisakyti ir dabar aš, aš suteiksiu galimybę jums tai padaryti. Petris Lyzė pirmasis klaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū EFSA vykdomai direktoriai už veiklos pristatymą. Norėčiau pabrėžti tai, ką minėjo pirmininkas Matijas Grotė. Jūsų agentūra atlieka labai svarbų darbą, teikdama pagalbą valstybėms narėms krizių atvejais. Puikiai žinau, kad EFSA ekspertai suteikė Vokietijai svarbę pagalbą siekiant išsiaiškinti EK bakterijos šaltinius Vokietijoje, taigi reikia EFSOS agentūrą stiprinti, o nesilpninti. Spaudoje Buvo daug diskutavimo apie tai, ar ponė Frūvin turėtų dalyvauti e, EFSA valdybos veikloje. Parlamentas užkirto tam kelią, apie tai žiniasklaida nieko nerašė. Aišku, žurnalistai nelabai yra linkę teikti informaciją apie skandalą, kuris yra išsprendžiamas. esama kitų aspektų, kurie kenkia EPSA įvaizdžiui viešoje erdvėje, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, kai valdybos e, vadovė pradeda eiti pareigas, kurios nesuderinamos su darbo valdyboje ir nesisako savo narystės valdybą, tuomet turi įsikišti kiti, šiuo atveju Europos parlamentas. Kalbant apie mums rūpimus klausimus, e, susidaro mums kartais įspūdis, kad EFSA neturi pakankamai darbuotojų, ekspertų, kai palyginti su tokiais koncernais kaip Nestle arba kitais stambiais tarptautiniais maisto produktų gamintojais. Todėl mes raginame į valdybą priimti mažoritinių įmonių atstovus. Kitas klausimas, dėl kurio daug ginčių kyla, susijęs su maistinės vertės profilių nustatymu. Kiek girdėjau, e, EFSA atsisakė tokius profilius sudaryti, nes mokslininkai teigia, kad neįmanoma paaiškinti arba nustatyti, kiek cukraus yra per daug arba per mažai. Ar galite patvirtinti arba paneigti tą mano turimą informaciją? Ačiū Petriui Lyzai. Leisime užduoti kelis klausimus. Taip pat noriu kolegoms pranešti, kad uh, kitos kalbėtos kvietimu, tai yra kolegės Liepaš kvietimu, France 3 e, kanalo filmavimo grupė yra atvykusi ir filmuoja mūsų posėdį. Dar yra viena filmavimo grupė stovaujanti Nuvel Observator. Taigi kolegė Lepaš paprašė žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū agentūros direktoriai už tai, kad atvyko kad pas mus, pristatytų dabartinę agentūros veiklos būklės, skaidrumo klausimus, atvirumo klausimus. Viskas juda gera linkme. Aš labai džiaugiuosi puikia agentūros veikla, jos veiksmingumu. Ernst Young prieš kelis metus savo ataskaitoje, tai taip pat pabrėžia audito kompanija. Du klausimus noriu jums užduoti dėl vakar paskelbtų tyrimų išvadų, dėl NK 603 geniškai modifikuotos medžiagos ir taip pat dėl rondapo, dėl pesticido. 2001 metų 18 direktyvoje reikalaujama atlikti poveikį vertinimą genetiškai modifikuotų organizmų žmonių sveikatai. Per 12 metų tokie tyrimai nebuvo atlikti. Gal galite paaiškinti, kodėl būtent šio organizmo atveju genetiškai modifikuoto tai nebuvo padaryta. Taip pat e, man keista, kad tie, kurie atliko kažkokius tai ekspertinius įvertinimus šio genetiškai modifikuoto organizmo, E, patys suvertino savo atliktą įvertinimą. Tai manau, kad čia šiek tiek e, loginio prieštaravimo galima būtų išvelgti. Taigi noriu jūsų dabar paklausti, kaip įgyvendinama tas reformas, kurias pažadėjote gyveninti prieš 18 mėnesių, įsteigsite atitinkamą <clears throat> antrąjį arba antrinių ekspertų išvadų rengimą. Kitaip tariant, kaip, e, kokias struktūras pastelkus patikrinsite pirminės ekspertų išvadas. Taip pat noriu paklausti, dažnai klausimas susijusi su įvairiamis lygomis, paplitimu, pavyzdžiui, vėžio, kitų lygų beveik kiekvienoje šeimoje tokiu atveju pasitaiko. Ir kaip manote, agentūra galėtų prisidėti prie to, kad pagerėtų bendras, bendra visuomenės sveikatos būklė Europos Sąjunga. Pirmininkas, ačiū kolegijai už klausimą. Dabar klaus kolega Prodis, prašau. sua prezenza. Labai ačiū pana Žostan Laniel, už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš taip pat turiu klausimą. Visų pirma, junginiai, kurie turi tam tikrus e, komponentus ir turi destrukcinį efektą. Tai yra svarbu e, GMO kontekste. Todėl aš norėčiau prisidėti prie ankstesnio klausimo. Taip pat norėčiau pakalbėti apie mytybos profilius. Manau, kad atskiros dozės ar maisto produktų ženklinimas bus svarbus, jeigu apskritai kalbėsime apie dietą, nes reikia kalbėti apie savaitinės vertes. Būtent čia galima ieškoti kažkokio balanso. Galbūt EFSA galėtų tai laikytis savo kompetencijos dalimi taip pat. Na ir norėčiau taip pat pakalbėti apie maisto švaistimą. E, taip pat e, maisto produktų galiojimo datos ant atskirų produktų. Žinoma, tai yra skirta apsaugoti vartotojus, tai tiesa. Kita vertus susidaro įspūdis, kad dėl to vartotojai dažnai tiesiog švaisto maistą. Taip yra e, dėl to, kad žmonės mano, kad e, atėjus tai datai maisto produktą jau reikia išmesti. Taigi norėčiau sužinoti, ar EFSA neketina pastudijuoti tokių klausimų, patirinėti jų. O tai savo ruoštų galėtų padėti rasti sprendimų, mm, nekeliant grėsmės žmonių sveikatai. Tačiau galbūt švaistimo būtų mažiau. Ačiū. Dabar ponė Liotart uždės klausimą. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Žuslan Lanėl. Manau, kad yra tarp to, kokia buvo EFSA prieš septynerius metus, kai aš buvau kontaktinis asmo, ir dabar. Manau, kad dabar jau galime pasinaudoti e, bendradarbiavimo kanalais, yra nemažai atvirumo ir žinote, kad aš sakau jūsų darbą iš tikrųjų labai atidžiai. Turiu keletą klausimų susijusių su jūsų mokslinių tyrimų sritimis. Jūs sakėte, kad remiantis informacija apie NK6O3 E, remantis tuo tyrimu bus vykdomi kiti tyrimai. Taigi aš prisidedu prie ponios Lapaž klausimo. Taip pat jūs sakėte, kad jūs analizuosite kitą medžiagą, Rational A. Atlikta keletas tyrimų, ne keletas, 202 tyrimų ir atrodo, kad e, š ši medžiaga galėtų kelti pavojų sveikatai. Esu girdėjęs iš mokslininkų, kad yra numatytas minimalus suvartojimo kiekis. Tačiau šis minimalus kiekis nebūtų taikomas medžiagoms, kurie, kurios veikia hormonus. Ką jūs ketinate daryti čia? Jūs sakote, kad norite atlikti labai detalius tyrimus, tačiau tai užtruktų gana ilgai. Taigi visiems tokiems tyrimams GMO, NK603 ir kitiems tinka tas pats klausimas. Jeigu tokios medžiagos yra galimai pavojingos, ar negalima būtų nustatyti tam tikrą moratoriumą, kol negauti tyrimų rezultatai? Ar būtų tokia galimybė? Ar galėtumėte tai padaryti tokių medžiagų atžvilgių, ar norite taip daryti? O jeigu sakytumėte ne, mes nenorime to daryti, ar EFSOje egzistuoja koks nors protokolas, kurio pagalba galėtumėte pasiūsti stiprų signalą komisijai dėl tam tikrų medžiagų ir ar tai padarytumėte? nesu ekspertas šiais klausimais, tačiau gavau informacijos apie tai, kad prieš kelis metus, dar jums pra, prieš pradant dirbti šiuose pareigose, buvo atlikti tyrimai ir ekspertai. Ekspertų išvados buvo įtakotos e, tam tikrų JAV pramonės įmonių. Ar jūs išsiaiškinote šios atvejus? Aš noriu paklausti, kaip jūs elgėtės su tomis tyrimo išvadomis, kuris tuo metu buvo parengtos ir paskelbtos, ar jos ir toliau galioja, nes iš kai kurių pramonės įmonių gaunu žinių, kad jūs ir toliau vadovaujatės tų tyrimų išvadomis ir kad jos galioja. Tik noriu paklausti, ar e, verslo struktūros turi, e, gali sąžiningomis e, aplinkybėmis jūs kreiptis ir gauti tam tikrą informaciją iš jūsų nes susidaro įspūdis, kad e, jūs apsitvėrėte tam, tam tikrą apsauginę sieną, tačiau nereikėtų galbūt galvoti, kad e, visos įmonės e, turi, kurios kreipiasi jūs, turi blogų kėslų, galbūt reikėtų šiek tiek daugiau atvirumo. Pirmininkas, ačiū Karl-Heinz Florence, daugiau klausinčių nėra, taigi suteiksiu dabar jums galimybę atsakyti į užduotus klausimus. Prašau. Thank you very much. Thank you for your questions. Uh, Ačiū už klausimus. Pirmiausiai leiskite padėkoti ponui Lyzai už aukštą mūsų agentūros veiklos įvertinimą. grįžtant prie pastarųjų metų įvykių, kuomet Vokietija kelioms valstybėms teikia paramą tarp ir Vokietijai dėl minėto kolio e. viruso. Ačiū už Jūsų pastabą dėl MVI atstovų įtraukimo į mūsų valdybą, labiau atsižvelgiant į mažų ir vidutinių įmonių problemas, joms rūpimus klausimus. Puikiai žinote, kad EFSA valdyba ir jos nariai yra skiriami pagal e, steigiamąjį reglamentą, jo nuostatus. Mūsų valdyboje nėra valstybių narių atstovų, ją sudaro 15 narių, įskaitant vieną komisijos atstovą ir yra skiriami į valdybą už e, savo asmeninius nuopelnus maisto grandinėje. Yra taip pat keturi žmonės, kurie anksčiau yra dirbę, e, turi profesinės patirties šioje srityje, kurie taip pat gali būti paskirti į valdybą, galbūt e, siūlydami savo kandidatus ateitie galėtumėte atsižvelgti į šiuos aspektus. Kalbant su bendradarbiavimu su pramonės atstovais, turiu paminėti, kad daug gauname paklausimų, pa, paraiškų, maždaug du trečdaliai mūsų veiklos susiję su įvairių įmonių gaminamais maisto produktais ir jų atžvilgių atliekamais ekspertiniais įvertinimais ta situacija e, nebuvo tokia nuo EFSA įkūrimo pradžios, tačiau mes e, taip elgdamėsi tiek vartotojus norime apsaugoti, tiek ekonomikos augimą skatinti. Mes e, dedame pastangas, kad dialogas vyktų tinkamai. Čia galiu grįžti prie pono Lorenzo klausimo. Jūsų klausimas buvo apie tai, kad EFSA privalo užtikrinti bešališką nepriklausomą ekspertinę veiklą ir tuo pačiu palaikyti tam tikrą dialogą su verslo struktūromis, su, su pramonės įmonėmis ir tai yra būtina tam, kad mes galėtume gauti reikiamus ir e, tikslius duomenis bei jais remdamėsi vykdyti savo ekspertinę veiklą. Manau, kad jūsų pastebėjimas todėl buvo labai tinkamas. Mes dedame pastangas, įsteigę atitinkamus padalinius savo agentūroje, kad būtų skatinamas konstruktyvus dialogas su pramonės įmonėmis, būtų renkami ir gaunami tinkami e, duomenys ir tuo pačiu, ir aš dar kartą noriu pabrėžti, mūsų ekspertiniai įvertinimai vis tiek lieka bešališkai, pana Lepaš, jūs minėjote tyrimą apie kurį aš kalbėjau savo įžangoje. Norėjau tik tai patvirtinti, kad e, mes e, šie atvejai aiškinomis ir turėjome galimybę susipažinti su šios straipsnio turiniu. tačiau čia kalba ėjo ne tik apie jūsų minėtą genetiškai modifikuotą organizmą, tačiau taip pat ir apie kitus. Taigi, kolegos mokslininkai, taip pat ekspertai dar turėtų įsigilinti labiau galbūt iš šias detalės Ir čia reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp ekspertų, kurie atsakingi už pesticidus ir genetiškai modifikuotus organizmus, e, tam, kad e, e, būtų galima veiksmingiau kovoti su endokrininės liaukas. joms neigiamą poveikį darančiomis medžiagomis Reikia pasikeisti informaciją, galbūt patirtimis su šio tyrimo autoriais, tam, kad e, galėtume surinkti reikiamus duomenis ir po to pateiktume savo įvertinimą ir taip mes ketiname elgtis. Minėjote, kad neįmanoma paprašyti ekspertų, kurie atsakingi yra už genetiškai modifikuotus organizmus, dar kartą tirti šį klausimą, nes jau vieną kartą tą darė, tačiau e, jeigu jie tą darytų, tai e, <clears throat> nereikštų, kad jie vertintų savo pačių darbą, jie paprasčiausiai atliktų naują tyrimą. Taigi tokia veikla neprieštarautų e, mūsų principams, kad ekspertai neturi vertinti savo pačių atlikto tyrimą darbo, mes tik tai kiekvieną dieną tą darome, vertiname viešai prieinamus e, duomenys ir stengiamės, kad e, nereikėtų kvestionuoti mūsų atitinkamoje srityje jau atliktų darbų, kalbant apie GMO vertinimo kriterijus, jie yra labai aiškiai išdėstyti mūsų veiklos gairėse. Šios gairės yra nuolat atnaujinamos, peržiūrimos tiek maisto, tiek pašarų. Ir dabar kaip tik toks, tas peržiūros darbas yra atliekamas atskiri gėjimo, taip pat yra vertinami skirais atvejais, atliekant tyrimus, jeigu prireikia, paprašoma papildomų duomenų apie juos per tam tikrą laikotarpį. Tokia veikla nėra e, sisteminė, tačiau taip mes elgiamės 75 procentais visų savo atliekamų tyrimų atveju. <clears throat> Klausimas e, dėl 90 e, dienų tyrimo parengimo laikotarpio, apie tai mes jau e, galvojame ir turint omenyje tą tyrimą, kurio išvados buvo vakar paskelbtos, tai e, buvo palyginti rezultatai tyrimų, kurie atlikti per 90 dienų ir per 2 metus ir per 90 dienų laikotarpį atlikti tų tyrimų išvados leido nustatyti neigiamą poveikį sveikatai, tačiau dabar negaliu jums e, dabar galutinių išvadų pristatyti šio tyrimo, nes tai yra darbas, kurį būtina rimtai atlikti ir užbaigti ir per ateinančius e, savaitės ir mėnesius e, mes tą darysime ir po to tas išvadas pristatysime viešai ir naudodamasi progą padėkoti poniai e, Lepaž už tai, kad įmano, jog būtina užtikrinti, kad sveikatos apsaugos agentūros išliktų e, finansiškai stiprios ir apskritai galėtų rimtai veikti, nepamirštant poveikio aplinkai taip pat e, ir nepamirštant, kad jeigu neskirsime pakankamai dėmesio ir finansavimo, tai galime susidurti su neigiamais padariniais. Kalbant apie bisfenolį, E, reikia atlikti visapusišką šios medžiagos įverdinimą, kaip jūs žinote. E, pone Liotar minėjo, kad ypač turint omenyje 700 naujų mokslinių straipsnių ir e, visus mokslinius straipsnius, kuriuos būtų galima rasti šią temą nuo 6 iki 12 metų, buvo tikrai atliktas didelės apimties darbas. Mes tikimės iki gegužės mėnesio 13 e, metų pateikti savo tyrimo e, ir rizikos valdymo išvadas dėl bisfenolio. Jūs e, priskyrėte disfenolį pagristai endokrinės liaukas ardančių medžiagų sąrašui. Ir Esama tokių hipotezių mokslinių, kad e, bisfenolis gali daryti neigiamą poveikį mūsų sveikatai net ir e, mažais kiekiais vartojamas, net ir tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, didesnis bisfenolio kiekis tokio poveikio nedaro. Taigi čia susidurtume su tokiu ne visiškai klasikiniu pavyzdžiu cheminių medžiagų rizikos įvertinimo. Norėčiau pabrėžti ir pakartoti, kad mokslininkai susiduria su nemažu iššūkiu dirbdami šioje srityje. Mes ne vieni joje dirbame. Taip pat ir komisijos aplinkos apsaugos agentūra, komisijos atitinkami generaliniai direktoratai nagrinėja šios aspektus ir su tomis agentūromis, institucijomis, e, įvairiais komitetais mes bendradarbiaujame. Neseniai iš didžiai Samko, tai yra Samko generalinio direktorato iš komisijos gavome naujus įgaliojimus e, dirbti e, endokrininės liaukas ardančių medžiagų srityje, e, ieškoti jų maisto ir produktuose ir pašaruose. Mokslinis komitetas pateiks atitinkamas išvadas, kuriuose bus pristatytas, pristatytos mokslinės informacijos apimtis šiuo klausimu ir kitais klausimais, pavyzdžiui, susijusiais su moksliniais kriterijais, kuriuos pasitelkus būtų galima nustatyti endokrinės e, liaukas ardančias e, medžiagas, taip pat e, toksikologinių bandymų rezultatai, kurie šiuo metu toksikologinių bandymų, kurie šiuo metu yra atliekami metodai bus vertinti, siekiant aptikti tokias medžiagas ir bus pateiktas atitinkamos rekomendacijos iki metų pabaigos, nes e, klausimas tikrai yra labai prieštaringas, ne tik visuomenėje, prieštaringai vertinimas, tačiau taip pat ir tarp mokslininkų. Ar mes bent jau stengsimės pirmiausiai e, apibendrinti turimas žinias šioje srityje ir pesticidų srityje, ta informacija turėtų būti, būti labai svarbi SAMKO generaliniam direktoratui, nes parlamentas prašo komisiją parengti atitinkamą teisės akto pasiūlymą dėl pesticidų e, poveikio endokrininiams liaukoms. Taigi, komisija paprašė mūsų per pakankamai trumpą laiką pateikti savo rekomendacijas ir mes tą darysime. Atrodo, pono Lorenzo klausimą atsakiau. O dėl pono Prodžio klausimo susijusio su minėto tyrimo išvadomis, jeigu dar norėtumėte papildomai ko nors paklausti, tai aš mielai dar prie šio klausimo grįžčiau. Dėl bisfenolio, tai nekalbėjau apie jūsų klausimą dėl draudimo, moratoriumo šiuo metu reikia dar palaukti mūsų vertinimo pabaigos, nes šiuo metu neturime mokslinių įrodymų, kuriais remdamėsi galėtume skelbti visišką šios medžiagos draudimą. Ir nepaisant to, mes tikrai jei nustatytume, kad ši medžiaga kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, tai neatmetame galimybės e, tokį draudimą paskelbti, tačiau e, pasikonsultavę tą darytum su visomis kitomis e, atsakingomis institucijomis, taip pat ir parlamentų pirmininkas. Ačiū, baigiame diskusijas. Daugiau norinčiųjų užduoti klausimus nėra kolegos dalyvantis posėdėje savo klausimus uždavė. Matau tarp dalyvių taip pat ir kai kurios mokslininkus, kuriems rūpi šie klausimai, žiniasklaida taip pat pakankamai susidomėjusi. Taigi visą tai rodo, kad mūsų darbai nesibaigia, jie yra tesiami. EFSA šiais metais švęs savo veiklos dešimtmetį, galiu palinkėti jums visokiojo pasiekmės, iki 18 gimtadienio dar šiek tiek laiko turės prabėgti, mes e, per tą laiką kritiškai, tačiau taip pat ir teigiamų aspektų stebėsime jūsų veiklą. Manau, kad e, vienaip ar kitaip turėsime bendrauti tarpusą, galbūt per pastaruosius mėnesius to bendravimo buvo nelabai daug, tačiau kaip jau minėjau, mes stebėsime jūsų agentūros darbą kritiškai, tačiau sąžiningai, kaip ir visų kitų agentūrų, mes didžiuojamės jūsų agentūros veikla, kartais pamirštame, kad jūs esate nepriklausoma agentūra. Visą laiką pabrėžiama, kad mokslininkai ir ekspertai privalo būti nepriklausomi ir tai yra prievolė, tačiau galiu atvirai pasakyti, kad tai yra tam tikra prasme vaikščiamas peilio ašmenimis, nes ant kita vertus norima sukurti ekspertų tinklus ir taip yra bandoma iš apskritimo padaryti kvadratą. Nepaisant to, mes ir toliau, kaip minėjau, kritiškai, bet sąžininkai vertinsime jūsų agentūros veiklą ir linkiu jums sėkmės, kurios jums tikrai prireiks ateityje, nes laukiu su nemažai darbų, vertinant naujasias technologijas, medžiagas, gamybos būdus ir kadangi jų sukūrėma labai daug ir vis naujų, tai EFSOS mums paslaugų dar prireiks ilgai. Dėkoju, kad šiandien atvykote pas mus pasikeisti nuomonėmis ir padiskutuoti. Ačiū. Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler, der heute hier zu Gast ist. Äh, Galbūt äh, mokslininkas, kuris šiandien pas mus svečiuojasi ir mm, aktyviai yra susidomėjęs svarstumų klausimų, galėtų savo diskusijas tęsti už e, posėdžių salės durų, taip pat kaip ir filmavimo grupė, nes mums reikia perėti prie antrosios mūsų posėdžių dalies, tai yra sustikti su Europos aplinkos agentūros generalinė direktorė Džekė Magleit. Džiaugiuosi, kad atvykote pas mus ir kad turime su jumis galimybę pasikeisti informaciją apie agentūros veiklą. Ir norėčiau dabar suteikti žodį jums įžangai, to diskutuosime. Ačiū už galimybę apsilankyti pas Jūs ir pasikalbėti apie agentūros darbą ypač parlamento paramą, para, parlamentui teikiamą paramą, valstybė narėms teikiamą paramą. Mūsų bendras tikslas yra užtikrinti sveiką apsaugą pilie, aplinką piliečiams. E, Dvi agentūros šiandien pas jūs lankosi, kartais jos pademonstruoja, kaip e, kartu toje pačioje salėje išdėstė skirtingas nuomonės, bet kaip sakė, kad mes ketiname bendradarbiauti, ypač endokrinių disruptorių srityje. Taip pat noriu padėkoti abiem jūsų atstovams, kurie yra mūsų valdyboje, Mikael Skulos ir Peter Hanikė. Jų, jie yra svarbus ryšys tarp jūsų ir, parlament, ir agentūros. Pastaraisiais keliais mėnesiais mes tengiamės paremti komiteto pranešėjų darbą e, įvairiomis temomis. Tai yra 7 aplinkos veiksmų programa, e, išteklių veiksmingumas, įvairūs bioįvairovės, gamtos ir cheminių medžiagų programų aspektais. Ir mes, aišku, norime, kad remiant pranešėjų ir agentūros ryšius yra svarbu koordinacija. Taip pat noriu padėkoti komitetui už jūsų paramą man ir agentūrai biudžeto vykdymo patvirtinimo procese, kas buvo patvirtinta vakar balsuojant. Aš suprantu, kad yra nuomonių skirtumų, tačiau iš apskritai e, susilaukėme jūsų paramos. Agentūra pati e, e, vykdo savo veiklos vertinimą, penkerių metų vertinimą ir galtinė ataskaita bus pateikta kitų metų pradžioje. Parama kitų komitetų darbui. Mes prisidame prie transporto, žemės ūkio komiteto darbo. Teikiame medžiagą jūsų vizitams į šalis, pavyzdžiui, Kiprą. Taip pat teikiame paramą jums, kitiems, kitų komitetų nariams, dirbant su tarptautinėmis konvencijomis prieš ir per renginius, pavyzdžiui, daryboms rengintis Durbane ir Rio plus 20. Rio de Žaneire agentūra buvo šalia kitų institucijų ir pripažino, kad mūsų darbas Europoje buvo svarbus e, pasauliniai e, informacijos kampanijai, kas yra, mano nuomonė, ketvirtasis demokratijos ramstis informacijos negalima laikyti paslėpus. Jums, tačiau jums, aišku, reikalinga ta informacija, kad galėtumėte renkti teisės aktus. Taigi toks bendras pripažinimas e, verčia mus didžiuotis. Ir daugelis jungtinių tautų e, valstybių mus e, laiko svarbiais dalyviais. Ir tartautinės <clears throat> sritise mus pripažįsta dirbant ir GNS programoje taip pat teikiant paramą ir džio darbui. Taip pat rengiant be, pasaulio be kelių žemėlapius, tai buvo svarbus darbas taip pat. Dėl GMES programos. Svarbu tai, kad tas e, darbas tęsiasi valstybės narės mato, kad jos galės susijęti daug dalykų e, kartu su investicijomis ir mes naudojame e, valstybių narių komponentus, e, siekdami užtikrinti priegą prie geo E, kosminių duomenų e, įvairioms tarnyboms, nes daugelį šalyje tokia prieiga yra ribota dėl licencinių priežasčių, todėl mūsų agentūra gali teikti tokią paslaugą, kuri nacionaliniu mastu yra neprieinama. 13 metams mes esame atsiuntę savo darbų programą ir e, lauksime, džiaugiamės jūsų paramą diskutuojant dėl biudžeto, nes vis daugiau užduočių gauname ir papildomi ištekliai yra lauktini, ypač klimato ir oro politikos rytise. Mūsų prioritetai jums išdėstyti ir mes lauksime jūsų atsakymų, jūsų reakcijos. Daug darbo laukia oro srityje, klimato pasiekmių, kaitos pasiekmių švelnimo ir prisitaikymo srityje išteklių veiksmingumo, ekologinė ekonomika, ekosistemos ir, aišku, tolesni veiksmai, kurie leistų viską įgyvendinti efektyviau. Taip pat darbas su valstybėmis narėmis, išplečiant mūsų veiklos sritis, į Balkanus, į Arkties regioną, į Rusiją. Labai trumpai norėčiau apžvelgti tai, kas įvyko šiais metais, nes tai yra svarbu dialogui. Dėl to, ar mes galime sauliaisti sveiką, švarę aplinką. Mano atsakymas pirmiausia yra, mes negalime sauliaisti negalvoti apie aplinką. Oro kokybė. Agentūra atsakinga už duomenų rinkimą Europoje. Kita pirmadienį mes pateiksime paskutinius rezultatus ir dar kartą e, tie rezultatai parodys, kad mes vis dar nepasiekime pasaulio sveikatos organizacijos tikslų. Praėjusiu metu ataskaita parodė, kiek kainuoja sveikatai ir aplinkai e, tarša. Iš dešimties tūkstančių labiausiai teršiančių įrenginių Europoje e, oro tarša kainuoja 169 milijardus eurų. Ir e, e pačias tos gamyklos pripažįsta, kad mes nurodėme pačias, e, pačius neveiksmingiausius įrenginius. Agentūra dirba artimai su komisija ir valstybėmis narėmis, ieškodama kaip e, ties, ties e, NEC direktyva, kitai, kitais dokumentais. Ir mes norime pabrėžti, kad nors yra daug grįžtinio ryšio iš valstybių narių dėl papildomų reikalavimų, tai yra sritis, kur turime tvirt, būti tvirti, teikdami įrodymus, kad dar reikia daug dirbti. Mes LR, dirbame kartu su LRTAP konvencija, e, su Rusija, Junktinėmis valstybėmis ir Kanada, kad galėtume teikti kasdieninius oro kokybės duomenis. Kas yra svarbiau piliečiams, yra tai ta vieta, kur jie gyvena. Pavyzdžiui, rūkšninuočios medžiagos miestuose. Apie tokius dalykus žmonės patys žino pakankam ne, nemažai. Tai kartu su valstybės narėmis rengiame bandomasius, bandomasius tyrimus įvairiose Europos miestuose, Berlyne, Dublinė, Madride, Milane, Prahoje, Vienoje, siekdami pagerinti teisės aktų įgyvendinimą bandomosiuose tyrimuose dirbsime miestuose su jų administracijomis. E, šiuose srityse tai yra labai svarbu, nes galų gale būtent čia piliečiai mato Europos institucijų vertą. vertę. Trukšmas yra kita sritis, apie kurią, į kurią jautriai reaguoja piliečiai ir čia mes rengime naujoviškus žemėlapius, padėdami vietos administracijoms ir kitoms grupėms, kurios nori stebėti transporto keliamą triukšmą, pavyzdžiui, oro uostose, konkrečiose vietovėse. Ir čia mes parengėme uh, taikomąją programą, kurią galime naudoti uh, e, šautiniuose telefonuose. Ir tokiu būdu piliečių grupės vietinės administracija gali mums teikti duomenis, kad mes galėtume turėti realistiškesnį vaizdą apie triukšmo pasiskirstimą e, gyvenamosiose vietovėse ir kitur. Klimato kaita, kaip žinote, mes artimai dirbame e, plėtojant klimato politiką. Mes rengiame E, šiltnamio dujų inventorių ES mastu ir būsime aktyvesni ir, ir e, emisijos, emisijų prekybos sistemos e, darbe. Taip galvojame apie pastangų dalymas direktyvos įgyvendinimą. Čia mes matome, kas vyksta ir taip pat dirbame su aviacijos ir jūrų transporto taršos problemomis. Pirmiausia, svarbu yra, aišku, aukštos kokybės, geros kokybės duomenys. Pirmajame raunde galima pasakyti, kad 50 procentų duomenų buvo pakankamos kokybės, taigi reikia dar nemažai padirbėti. Uh tačiau labai svarbu tęsti šį darbą, nes tai svarbu visų pastangų patikimumui valstybės narėse ir tarptautiniu mastu. Taigi kokybė yra labai svarbu. Yra pozityvių e, žinių iš, š, apie šiltnamio dujas. Bendros emisijos 2011 e, metais mažėjo 2,5 procento. Taigi yra šiokių tokių pozityvių žinių. 15 valstybių narių jos sumažėjo maždaug 3,5 procento. Taigi matome, kad mes vykdysime Kyoto įsipareigojimus, tačiau turime turėti galvoje, kad kartais priežastis buvo e, antrinės, tai yra e, šiltesnė žiema, dėl to reikėjo mažiau šildyti būstą ir panašiai. E, Duomenys apie automobilius yra įdomus. Matome, kad europiečiai naudoja efektyvesnius uh, automobilius. Skaičiai rodo, kad e, CO2 emisijos mažėja. Valstybių narių pagrindų uh, surinkti duomenys rodo, kad uh, E, vidutiniai, vidutinės automobilio emisijos buvo 135,7 gramai vienam kilometrui, tai yra 3,3 procentais mažiau negu 2010 metais. Na ir e, visapusiška analizė parodys e, tikslesnius duomenis vėliau. Dėl prisitaikymo prie klimato kaitos kartu su komisijos ir valstybių narių kolegomis parengėme skaitminę platformą, kuri teikia žinias, geriausią patirtį, kaip šalis reaguoja, ką jos daro, kas joms nesiseka, kas sekasi. Tai parodo, kad visose lygmenyse žmonėms reikia informacijos apie pristaikymą prie klimato kaitos ir toks keitimasis informacija apie potvinius ar sausras yra labai svarbus. Bioįvairovė. Mes esame atsakingi uh, už e, bioįvairovės direktyvos, Natura 2000 gyvendinimo rezultatus ir mes rengiame Europos ekosistemų įvertinimą. Mes esame viena iš vadovaujančių organizacijų pasauliniu mastu, kur kuriant e, metodologiją, rengiame internetautų aplinkos ekonominių sąskaitų sistemą ir eksperimentinę ekosistemų sąskaitų sistemą. Taip pat turėtume atminti, kad agentūra kartu su komisijos kolegomis supranta, kad reikia mūsų, e, mūsų veiklą remti ir kaiminystės politikos srityje. Matome didžiulių galimybių ir potencialą, kaiminystėje, kur įvairovė yra gana geros būklės. Todėl svarbu iš karto pripažinti per informacijos sistemą, per atskaitomybės sistemas ir piliečių dalyvavimą. Dėl vandens. Mes mm, daug dirbame su vandens e, pagrindų direktyva pereinamojo laikotarpiu. Vienas e, e, ryšių su ankstesnė diskusija yra, kaip valdyti endokrino disruptorius, endokrininių sistemų disruptorius, neleisti jiems patekti į geriamį į vandenį, pergalvoti, kaip veikia vandens valymo sistemos miestuose. Šiuo metu agentūra svarsto išlaidas, kokios e, teks e, vandens valymo įrenginiams ateityje. Ar kalbant apie vandenį, mes taip pat esame atsakingi ir už maudimosi vandenį. Tai aišku yra svarbu piliečiams, tai yra jų laisvalaikių dalis ir mūsų atitinkama programa rodo, kad žmonės domisi šią temą. Mūsų ataskaita rodo, kad yra geros kokybės e, maudimosi vandens, tačiau aišku yra e, problemų ir su e, potviniais ir panašiai. Toliau išteklių efektyvumas. Mes parengėme ataskaitą, kur kalbama apie tendencijas. Viena iš perspėjimo vėliavėlių, kurią norėtume iškelti, yra ekosistemų atsparumas, didėjant e, paklausai kaimo ištekliams, kaimo vietovių ištekliams. Ir atrodo, kad didesnis pratimas dėl to, kad išteklių mažėja ir e, ekodizainas panašiai yra svarbus ateičiai gerinti efektyvumą galbūt nebus pakankamas atsakas, reikia galvoti apie ekosistemo atsparumą. Tai svarbu, kai nustatome tikslus resursų efektyvumo srityje. Aišku, mes e, pabrėžiame tas sritis, kur kyla spaudimas naudojant paslaugas, produktus ar tai būtų retieji mineralai, ar tai, kaip mes naudojame infrastruktūrą. Atrodo, kad kaštai e, visuomeniai tinkamai nesispindi produktų ir paslaugų kainose, todėl yra, yra spraga tarp to realaus vaizdo ir to, kad e, ekonominio streso um, laikais negalime lengvai perėti prie tinkamo fiskalinio režimo, kuris atspindėtų tikras kainas. Nepaisant to, mes turime siekti fiskalinių reformų, gerinti perdirbimą atliekų, stebėti iš kur ateina medžiagomas ir ar per mokesčių reformas, ar keičiant vartojimo įpročius reikėtų siekti rezultatų. Mes esame parengę ataskaitas apie tai, vedame dialogą su valstybėmis narėmis. Ir aišku, kad galima daugiau nuveikti atliekų srityje. Nesu įstikinus, kad pasieksime 20 metų tikslus dėl atliekų perdirbimo, tačiau šios klausimus e, šių klausimų negalima pamiršti. Ir baigdama galiu pasakyti, ar kalbėtume apie atliekų vežimą į kitas šalis, neteisėtą vežimą į kitas šalis, ar kalbėtume apie tai, kad mes išėjome iš sintetinio amžiaus, kuomet daug cheminių medžiagų sukūrėme vienas iš, keletas iš mūsų pranešimų bus labai svarbus. Vienas yra ataskaita apie endokrininių sistemų destruktorius. Yra duomenų, kurie demonstruoja, kad šios medžiagos turi didžiulės žalos aplinkai, e, gyvūnyjei, augalijai. Matome, kad reikia dar nemažai nuveikti, todėl mes e, džiaugiamės EFSOS kvietimu prisijungti prie jų veiklos. O paskutinė ataskaita, kuri bus e, paskelbta gruodžio mėnesį apie ankstyvo perspėjimo dalykus. Pavyzdžiui, kalbant apie gyvsidabrį, asbestą, endokrinius disruptorius, kitas medžiagas, Atrodo, kad mes nesugebame susidaroti su jų sankovomis aplinkoje, o galiausiai už tai mokame savo sveikatą. Mūsų mm, požiūris į pavojų yra per daug izoliuotas ir kovodami su kiekvienu iš jų atskirai mes tiesiog netenkame galimybės, teising, e, galimybės sukurti teisės aktų uh, skirtų tam, kas kaupėsi mūsų kūnuose bėgant laikui. Taigi tikiuosi, kad mes galėsime traukti piliečius uh, į tai, kaip reikia mokytis gyventi protingiau uh, ir protingiau. Labai ačiū poniai Magleit už šį išsamų Europos aplinkos agentūros veiklos pristatymą. Jūs tikrai apriepėte platų veiklos spektrą. Jau pradžioje apie tai minėjote. Tuo tarpu aš siekčiau ir mūsų komiteto siekis yra toks, kad e, pagėdaujame galimybės e, kuo daugiau susipažinti, kuo platesniu mastu su jūsų turimomis žiniomis ir informacija. Aš jau patiriame nemažai iššūkių, e, kurie susijęs su temų įvairovė, pavyzdžiui, tausių išteklių naudojimu, išteklius galima naudoti tausiai tik pasitelkus atitinkamus kriterijus ir rodiklius, taip pat ciklinė ekonomika šiame kontekste svarbu vaidmenį atlieka. Dėl COP18 konferencijos mes neseniai svarstėme rezoliuciją konstatavome, kad e, Rio plus 20 konferencijoje svarstamas temas būtina ir toliau plėtoti. Jūs minėjote, kad e, būtina visuomet pasitikrinti arba atlikti tam tikrą realių aplinkybių patikrą. O mes dažnai savo komitete to nepadarome, nes ES vien tik tai dėl aplinkosaugos politikos nuostatų įgyvendinimo arba gyvendinant aplinkosaugos politikos nuostatas galima sukurti 400 tūkstančių naujų darbo vietų. Kartais e, aplinkosaugos ir pramonės rytis, kuriam darbo vietas tarpusioje konkuruoja, tačiau tai yra skira įdomi tema. Dėkoju Jums už pristatytą informaciją. Prieš suteikdamas žodį trumpai kolegoms, dar trumpiau noriu trumpai leisti pasisakyti ponai Skolos ir Henikos, tai ir valdybos, agentūros valdybos nariams, tai žinau, kuris iš jūsų norėtų kalbėti pirmasis, tačiau prašau, pradėkite. Thank you, Chairman. Thank you very much indeed for... Uh, in... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad mus pakvietėte į šį posėdį ir suteikėte galimybę mums pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mūsų dalyvavimas valdymo, agentūros valdymo struktūroje ir diskusijose dėl jos darbo planų mums uždeda nemenka atsakomybę, nes kartais mums tenka improvizuoti Tačiau ir jūs, ir jūsų pirmtakai labai aiškiai mums pasakė, kad reikia siekti balanso tarp dviejų dalykų. Programa, programa turi būti naudinga valstybėms narėms, bei taip pat ji turi būti naudinga Europos institucijoms, Europai, ypač Europai kaip tarptautinės bendrijos nariai. Agentūra bando šio, šį balansą išlaikyti. Manau, kad čia, ši programa, programa tai puikiai ir iliustruoja. Europos balsas tarptautiniuose forumuose yra stiprinamas, puoselėjamas agentūros darbu. Ir mes tą liniją ir toliau puoselėjame. Kita vertus, daug dėmesio skiriama pajėgumų kūrimui tose sritise, kur valstybėms narėms reikia konkrečios paramos. Manau, kad šias, šioje srityje galime toliau tobulėti, ypač dirbdami su nacionaliniais parlamentais. Čia dar daug turime nuveikti. Uh, ypač keletoje sričių pajėgumų kūrimas yra aktualus. Naujose sritise, pavyzdžiui, kaip ekologinė fiskalinė reforma. Tai ypač svarbu krizės, ekonominės krizės laikotarpiu. Ir tai yra geriausias laikas peržiūrėti sąsajas tarp ekonomikos bei žaliosios ekonomikos ir kur į ką tą ekonomiką turėtume labiausiai su, sukoncentruoti. Apie tai mes mm, kal, pasakojame ir, ir e, tose tekstuose, kuriuos jums nusintėme. Taip pat mes nagrinėjame ir globalinę perspektyvą ir bandome suvokti, kur Europa turėtų būti tarptautiniu mastu. Tampame vis e, įmantresni, tačiau mūsų poreikiai taip pat auga. Kalbu ne tik apie vandens pagrindų direktyvą. Mums reikia daug, mums reikia nemažai dirbti e, neutraliuose vandenyse, taip pat daug dėmesio skirti potviniams, kitoms gamtinėms e, katastrofoms. Aš norėčiau, kad e, daugiau dėmesio šioje programoje būtų skirta dirbožėmiai. Tas klausimas yra įtrauktas, bet man atrodo, kad jis taps labai aktualių klausimų Europoje ateinančiais metais. Uh, ir todėl turime jį. Turime būti aktyvesni šioje srityje. Noriu padėkoti ir manau, kad mano kolegos papildys mano pasisakymą. Ačiū. Mr. Henning. Ja, vielen Dank. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Michael. Ačiū pirmininkė. Esu naujas valdybos narys. Uh, Tačiau jau ilgą laiką žaviuosi agentūros veikla, jos vadovybės veikla. Mokslinio požiūriu turėtume didžiuotis šią agentūrą. Atrodo, kad garso nebeliko jau. Taigi galime didžiuotis šios agentūros veikla ir turėtume toliau kartu su kitais valdybos nariais kritiškai vertindami jos veiklą e, padėti. Mes e, pasirašėme atitinkamą laišką su kitais kolegomis, prašydami daugiau dėmesio skirti taikomiesiams tyrimams, siekiant rinkti duomenis, padedančius greičiau įgyvendinti mūsų pateikiamos e, išvados, e, mūsų teikiamų išvadų rekomendacijas, rengiamų išvadų rekomendacijas. Kadangi aplinkosauga ir ekonomika vis glaudžiau tarpusavyje siejasi, todėl būtina vertinti šias sritis kartu tam, kad būtų galima pasiekti maksimalios naudos. Savo laiške mes minime tris aspektus. Rio plus 20 konferencijoje buvo pristatyti tas visas pluoštas naujų koncepcijų, atskirimas, žalio ekonomika, e, ekologinis ekonomikos augimas ir taip toliau. Mes tikimės, kad agentūra galėtų atlikti plataus masto įvertinimą, kuriame palygintų EBPO, Pasaulio banko, Europos institucijų pastangas. Reikia taip pat pereiti nuo aprašomojo lygmens prie įgyvendinamojo lygmens, siekiant tausiai naudoti turimus išteklius, siekiant Europoje pagreitinti nusavybės atskirimo kitus procesus. Turime bendrai vertinti pasaulio mastu sukauptą patirtį, kurią būtų galima pasinaudoti Europoje, taip pat ir išanalizuoti klaidas, kurių reikėtų vengti. Paskutinis pastebėjimas e, susijęs su dideliu skaičiumi tyrimų, kuriuose e, e, minimas metalų poveikis. Žaklinkai, kurias tyrimus minėjo, būdamas politiku, aš tikrai susipainiočiau šitoje studijų ir išvadų gausybėje. Ir e, kadangi Europa yra smarkiai priklausoma nuo metalų importo, tai šitama turėtų būti labai svarbi, todėl aplinkos agentūra galėtų parengti palyginamosius duomenis, atlikti palyginamai įvertinimą poveikio e, bei palyginti poveikio vertinimus, kurie buvo atlikti JAV arba Europoje iki šiol, bei parengtų tinkamas rekomendacijas dėl būsimų taikytinų priemonių, nes laiko faktorius čia taip pat e, atlieka labai svarbu vaidmenį. Pirmininkas dėkoju, taip pat ir jūsų mintis ir daug kolegų užsiregistravo kalbėti. Pirmoji klaus Ana Rosbach, po to Kreiton Arsenis, po to Estrela, Prodi, Kris Deivis, Gebrandi ir Jolanta Hibner. Ana Rosbach kalbės pirmoji. Ačiū pirmininkė. Aš atsiprašau už savo anglų kalbą, bet noriu pasakyti, kad man daro įspūdį, kokia plati jūsų agentūros veiklos apreptis. Turiu e, visų pirma du klausimus savo vardu dėl vandens kokybės ir skalūno dujų pramonės. Ar esate atlikę kokiu nors poveikio studijų apie tai, kokį poveikį tos dujos daro aplinkai ir žmonių sveikatai? Jūs kalbėjote apie e, ardančiasias medžiagas, biologiškai besikaupiančias organizme medžiagas, taip pat ir labai atsparius mikrobų štamus. tos lygos, kurių atsikratėme tuberkuliozę, pavyzdžiui, sugrįžta e, labai atsparių lygos sukėlėjų pavydalu. Taip pat turiu klausimą apie kelių transportą. Man tai ypač rūpi, nes transporto, mas, transporto augimo mastai yra spartesni nei prognozuota. Kaip sumažinti uh, e, nuodingųjų azoto junginių skaičių. Nes šalims nepavyksta laikytis e, šiems teršalams numatytų ribų. Ar tai reiškia, kad reikia papildomų reglamentų, ar reiktų pasitelkti kitus būdus? Galiausiai, mano frakcija mano, kad Europos institucijos turėtų taikyti bendras gairias ehm. vienodas taisyklės dėl finansinių pareiškimų teikimo Ką Jūs apie tai manote? Arsenis Kiltonas, ačiū. Europos aplinkosaugos agentūra yra viena iš organizacijų, kurią aš ypač didžiuojasi. Didžiuojasi to, kad ji egzistuoja Europos Sąjungoje. Jūsų agentūra yra aktyvi ir jūs sugebate nuveikti daug daugiau, nei iš pažiūros galėtumėte nuveikti jūsų agentūros darbas mums visiems tikrai labai naudingas ir noriu žodžiu klausimą apie tai. Naudojuosi jūsų agentūros kalbiamais tyrimais savo e, darbe, įstatymų kurioje darbe. Aš dalyvavau e, apsilankime delegacijoje, kuri vyko į agentūrą ir aš kreipiausi agentūrą pagalbos prašydamas e, pakelbti man vienu e, su pasaulinė aplinkosauga susijusių klausimų ir pagalbos aš sulaukiau. Kolegos turėtų žinoti apie tokių e, dokumentų egzistavimą ir jais daugiau naudotis. Manau, kad mūsų komitetas turėtų daugiau e, susijęti savo darbą su aplinkosaugos agentūros darbu. darbu. Remiantis iš agentūros darbuotojų ataskaitų, ataskaitomis mes turėtumėme ne tik, ne tik jūs, pirmininkė, turėtumėte gauti visas kalbiamas ataskaitas ir studijas, bet ir mes. Aš pasigendu tos tų sąsajų, aš prieš apsilankydamas agentūroje nežinojau, kad yra tiek daug parengtų studijų ir kad, jų, kad agentūros darbas yra taip susijęs, taip tiesiogiai susijęs su mūsų komiteto darbu. Mes turėtumėme pasinaudoti to, tomis galimybėmis ir tomis paslaugomis. Noriu paklausti ponios Magleit štai ko Kaip Jūs manote, kaip Jūsų darbas, indėlis, įdirbis galėtų pagelbėti kitoms institucijoms? Kaip kitos Europos institucijos galėtų geriau panaudoti Jūsų darbo rezultatus? Ačiū toliau į kitą strėlą. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti agentūros vadovai už jos pasisakymą. Jis buvo, jis buvo labai iškalbingas ir labai naudingas. Džiaugiuosi ir tuo, kad susiklostė geras bendradarbiavimas tarp parlamento, e, aplinkosaugos agentūros ir maisto saugos e, produktų agentūros. Manau, kad keitimasis informacija yra ypač aktualus šiais, šiuo metu. Pritariu ir prioritetams, kuriuos išdėstė vadovė. Ir pritariu jūsų susirūpinimui dėl oro, vandens ir dirbožėmio kokybės. Vistoms tokiai nuomoniai pritarėme visi mes čia esantis. Vis didesnį nerimą mums kelia įvairių rūšių tarša, e, CO2 lygis, taip pat cheminės medžiagos, trašos, vaistai, e, rūkščių pagrindo medžiagos, kitokios medžiagos, kurios teršia vandenį, mūsų vandenį ir dirbožėmį. Turiu du konkrečius klausimus. Agentūros vadoviai. Atsižvelgiant į tai, jog kad e, aplink, kad mūsų aplinkoje atsiranda vis daugiau labai atsparių bakterijų, ar jos yra tyrimo, tyriamos. Mes girdėjome apie labai sudėtingus atvejus, kuomet buvo aptiktos labai labai atsparios bakterijos. Taip pat jūrų ištekliai, atsižvelgiant tai, kokie svarbus jie yra ir kaip svarbu yra tausoti jūrų išteklius. Noriu paklausti, ar pastaruoju metu buvo rengiamas kokios nors studijos dėl jūrų bioįrovės būklės. Ir galiausiai. Ar manote, kad mums pavyks pasiekti iki 2020-ųjų mūsų tikslų išsikeltų aplinkosaugos rytyje. Pažvelgus, kas vyksta, galima konstatuoti, jog e, vis dažnesnė tendencija yra nukelti tikslų gyvendinimą. Tiesiog, nes tiesiog trūksta pasiryžimo e, siekti šių tikslų. Toliau ponas Prodė. Ačiū, pirmininkė. Pone Magleitė, ačiū Jums už tai, kad atėjote susitikti su mumis. Savo pasisakymą apsiribosiu e, klimato kaita ir prisitaikymu prie klimato kaitos. Manau, kad tai yra mm, didelės skubos klausimas. Tačiau mane labiausiai stulbina tai, kad žmonės nesuvokia, kad, kad jis yra toks aktualus. Jie nežino apie klimato kaitą. Ir e, turime akcentuoti sąsajas su žemės ūkio veikla, nes manau, kad kiekvienas kvadratinis mūsų, metras mūsų žemės turėtų būti ištirtas, vertinant jį tuo aspektu, kaip ką galime padaryti, kad prisitaikytume prie klimato kaitos. Tai yra mūsų bendras, mums visiems aktualus siekis. Taip pat turime pasirūpinti, kad mūsų žemė būtų sau, apsaugota. Kita vertus, reikia viską matyti ir iš platesnės perspektyvos. Mes e, vis labiau suvokiame, kad tai yra viešoji gerybė, mūsų bendras paveldas, kurį reikia saugoti pasitelkus e, aptinkamą aplinkos sauginį požiūrį. Ir norėčiau paprašyti agentūros pasvarstyti galimybę pozityviai vertinti, pozityviai pristatyti mūsų išsikeltus tikslus, ypač piliečiams, kad, kad tai būtų suvokta kaip darbas, kuris yra atliekamas, nes jis yra būtinas ir naudingas mums visiems. Kris Deivis. Ačiū pirmininkė. komunikavimas. Aš klausiuosi profesoras Magleit ir klausydamasis bandžiau tai su viską e, perrašyti žurnalistiniais terminais. Aš įsivaizdavau, aš suvokiau, kad galima parašyti daugybę straipsnių tomis temomis, kurios buvo pristatytos ir kad tai būtų labai įdomus straipsniai, sukrečiantys straipsniai ir kad tokie straipsniai šiek tiek atkreiptų dėmesį į aplinkosaugos klausimą. Tačiau aš kalbėjau apie tai anksčiau, bet manau, kad, apli... kad agentūra nepakankamai dirba pristatydama savo darbo rezultatus išlaida. Turiu klausimą. Ar, ar jūsų veikla yra kažko ribojama? Netgi kažkokių naujų mokslinių atradimų pristatomas, pristatymas spaudoje kartais pateikiamas taip, kad jis yra labai patrauklus ir įdomus visiems. Taigi, ar, ar jūs esate varžomi kažkokių tai taisyklių, kalbant apie savo rezultatų publikavimą, viešinimą? Toliau, vaizdo žiniasklaida, plačio žiniasklaida, ar ji jumis domisi, ar beldžiasi į jūsų duris, ar jūs palaikote nuolatinius ryšius su jais. Ar vyksta nuolatiniai mainai, informacijos mainai su žiniasklaida? Galiausiai Europos parlamento nariai gaudavo aplinkosaugos agentūros e, visas studijas. Aš kai kurias iš jų perskaičiau. Dabar, dabar jau mes nebegauname spausdintų tekstų, uh, jie visi tikriausiai yra prieinami internete, tačiau aš turiu prisipažinti, kad aš neperskaičiau internete nei vieno jūsų pranešimo, jūsų parengtos studijos po to, kai nustojo jos gauti spausdintų pavydalu. Umweltschädigender Form die Umweltpolitik. Įdomus pastebėjimas, kad e, ataskaitų teikimas e, aplinkai kenksminga forma yra naudingesnis už aplinkosaugą kovojantiems politinkams nei ta forma, kuri yra labiau palanki aplinkai. Pas Gerbrandė, ačiū profesoriai Magleit už pristatymą. Turiu prisipažinti, kad nuolat e, savo planšetinį kompiuterį nešiuojusi kartu ir galiu perskaityti visas ataskaitas ir man labiau priimtina yra elektroninė forma. Norėčiau pradėti pabrėždamas, kad e, labai džiaugiuosi, e, kad agentūra tęsia ir savo įprastinį darbą, nepaisant to, kad ant jūsų pečių užkrovėme daug papildomų darbų, dėl to tikrai esu labai laimingas, galėčiau pakartoti kolegos Arsenio mintis, kadangi regiau pranešimus dėl biologinės įvairovės ir tinkamų išteklių naudojimo. Tai e, tikrai agentūros atstovai man labai padėjo šios pranešimus parengti daug klausimų su jais apsvarstėme, raginu kolegas pasinaudoti agentūros paslaugomis daug platesnių mastų, ne vien tik tai skaityti spausdintas arba elektroninės jų veiklos ataskaitas. Vis pastebėjimus turėčiau savo įžangoje, neminėjote, tačiau e, veiklos programoje yra paminėta, kad vairius e, daugia šalia veiklą jūs plėtojate Kartais susidaro įspūdis, kad e, galbūt mažiau reikšmės skiriame tokiem, tokioms įprastinėms tėmoms kaip biologinės vėrovės įsaugojimui, nes e, daugia šaliai veiklai, veiklai skirite didesnį dėmesį. Aš nesakau, kad tai nėra svarbu, tačiau noriu paklausti, ar planuojate išplėtoti agentūros pajėgumus apskritai. dėl aplinkai kenksmingų subsidijų. Susidaro įspūdis, kad vis labiau stiprėja pasiūlymai jų atsisakyti. Todėl e, kyla nemažai klausimų susijusių su apibrėžimais, metodologija, galbūt turėtume aktyviau imtis šios ir tie veiksmų surenkti diskusijas, kurios galėtų išjudinti šį procesą ir kaip agentūra galėtų čia būti naudinga, kokiais būdais dėl išteklių efektyvaus naudojimo. Daug diskutuojame apie rodiklius ir tikslus, ar agentūra gali atlikti tam tikrą vaidmenį, randant būdų kaip nustatyti atskirus tikslus, pavyzdžiui, netgi e, regionų lygmenių Europoje, nes dėl vandens naudojimo tikrai yra neįmanoma nustatyti europinius standartus, galbūt agentūra galėtų pasiūlyti mums tam tikrą sistemą diversifikavimo pagal atskirus regionus Europoje, tai būtų labai naudinga ir pabaigai pirmininkė. Noriu konstatuoti, kad labai džiaugiuosi, kad agentūra ir toliau pirmenybę teikia bio įvairovės išsaugojimui, tačiau nacionaliniai biudžetai yra mažinami ir aš pastebiu tam tikrus siekius didesnį atsakomybę už biologinį įvairovę užkrauti ant ES pečių. Aš tai vertinu kaip pakankamai grėsmingą aplinkybę, todėl agentūra turėtų ir toliau labai atidžiai vertinti su bioįvairovė susijusius duomenis, nes praradus bioįvairovę nesugebėsime jau jos atkurti. Todėl man atrodo, kad valstybės narės nepakankamai pastangų deda bioįvairoviai išsaugoti. Taigi, ką Jūs galėtumėte apie tai pasakyti, kaip tą vertintumėte? Ačiū dabar Jolanta Hibner klaus. Dziękuję bardzo. Podobnie. Ačiū panašiai kaip ir daugelis kolegų. Tak szeroki zakres pracy tej agencji. Wydawało mi się dotychczas, że... Noriu a, pabrėžti, kaip ir kiti, kad jūsų agentūra dirba su labai plačiu klausimų spektru. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie maisto saugos agentūrą ar kitas a, Tai atrodo, jos turėtų dirbti su hormonais. Pasirodo, ir jūsų agentūra dirba šioje srityje tikrai. Aš jūs tikrai gerbiu, nes anksčiau maniau, kad jūs daugiausia dėmesio skiriate aplinkai, o dabar pasirodo, kad visi jūsų tyrimai, kurios e, vykdote naudingi ir žemės ūkiui, medicinai, miškininkystai, Taigi mano klausimas yra toks, kas naudoja jūsų tyrimų duomenis? Ar turite tokių duomenų? Kaip dažnai? Ar pramonės sektoriai naudoja jūsų tyrimus, agentūros, institutai, ar Europos šalių gyventojai, ar jie naudoja tokią informaciją? Kitas klausimas. Įdomu buvo išgirsti, ką sakėte apie klimato kaitą turime potvinių, turime sausrų. Ar turite pasiūlymų valstybėms narėms? Žinote, e, pavyzdžiui, bet kuriuo metu kai kuriuose regionuose tokie reiškiniai gali pasireikšti. Ar turite kokiu nors e, patarimu valstybėms narėms, ką jums daryti? Ar jūs tik tai renkate duomenis ar ir teikiate rekomendacijas? Kitas klausimas yra bioįvairovė. Žinome, kad Daugelis šalių apibrėžia biovairovės sritis tyrimų pagrindų. Po detalesnių tyrimų tų regionų zonavimas buvo, padata, buvo nustatytas detalesnis. Kaip dažnai jūs atnaujinate duomenis ir ar juos teikiate vartotojams? Ar turite versti valstybės narės teikti duomenis, ar jos pačios tai daro automatiškai? Kitas įdomus klausimas buvo jūsų informacija apie tai, kad e, CO2 išmetimus sumažėjo 2,5 procento Europos Sąjungoje. Tai, tai ir geras, gal ir geras rezultatas, bet ar tai yra geresnės technologijos naudojimas pramonėje, naudojimo pramonėje rezultatas, ar tai yra dėl to, kad pramonė persikelia į kitas šalis, Europoje ar kažkur kitur pasaulyje, į Aziją ar kažkur kitur. Aš manau, kad mums reikia daugiau informacijos kontaktuojant su piliečiais, nes e, jūs sakote, kad reikia keisti gyventojų elgės, elgseną, maitinimosi įpročius. Ar galite pateikti daugiau informacijos? Mes ją galime pateikti savo šalise, savo regionuose, tačiau tai turi būti pateikta paprasta kalba, kokia kryptimi piliečiai turėtų eiti, ką jie turėtų keisti savo įpročiuose ir kokiu rezultatu tai turėtų duoti. Taip galėtume piliečiams aiškinti, kad e, tai yra svarbu, kad visą tai yra susiję su gamyba, su pramonė, bet taip pat ir su gyventojų sveikata taip pat propaguojant sveiką gyvenseną. Jeigu norime keisti piliečių mytybos įpročius, turime teikti paprastą, aiškę informaciją. Toliau, kitas klausimas - atliekos. Žinome, kad atliekos yra tikrai didelė našta tačiau žinome, kad neturime pakankamai technologijų, kurios galėtų panaudoti perdirbtas atliekas. Ar turite informacijos, kad kur nors kitur pasaulyje būtų naudojami geresni, naudingesni, veiksmingesni sprendimai? Nes dabar tiesiog atsitrenkėme į sieną. Pasiekėme etapą, kai daug, didelė dalis atliekų yra perdirbama, tačiau gal yra kažko dar naujesnio. padaryti, pagaminti iš atliekų naujas medžiagas, kurias būtų galima naudoti pramonėje. Ačiū. <laughs> Labai ačiū. Daug klausimų buvo užduota, e, kuriuos ponia Magleit dabar turės pamėginti atsakyti. Taigi suteiksiu Jums žodį dabar, kad galėtumėte atsakyti į kolegų klausimus. Kolega Gerbrandis turėjo išvykti, tačiau jo padėjėjai didžiai klausosi diskusijų ir kadangi jis nori nekenksmingų aplinkai būdų patekti namo, tai yra vykdomas traukiniu, tai turi išvykti iš posėdžių. Greitai pabandysiu atsakyti į atskirus atskirai. Ana, ačiū už keturis klausimus. Vandens kokybė ir skalūno dujos. Pramonė sako, kad nieko ypatingo nėra išgaunant skalūno dujas nieko nepamatysi, ko negalėtum pamatytum po savo plautuvę virtuvėje. Man nepatinka toks įvaizdis, tačiau e, tarsi kontekstas yra toks, kad jeigu vandens ištekliai yra labai giliai, tai tuomet juos išgauti yra taip pat kaip, sudėtinga kaip ir e, šis kalno dujas. Tačiau chemikalai, kurie naudojami, yra tie, kurie nenori pamat, nenorėtum pamatyti grunto vandenyje. Taigi, ar technologija yra tinkama išgauti išgiliai tas kolonijas dėjas? Šiuo metu tyrimų dar mes nedarome, tačiau šis klausimas, aišku, artėja ir galbūt agentūra galėtų jį pastudijuoti atidžiau. Deja, dėl, dėl rezist atsparių mikrobų mes nesame tyrimų darę, tačiau jeigu e, analizuosime mikrobų sankopas e, dirboje, matome, kad farmacijos įrenginiai, kur kūriamos, kūriamos, kūriami vaistai, ten atsiranda atsparių bakterijų kolonijų. Tai pastebėjome visame pasaulyje netgi ir Europoje yra tokios užterštos dirvos net 2 km atstumų nuo farmacijos įmonių. Taigi, jeigu tai yra dirboje, ar tai turi poveikį, ar mes turėtume tai analizuoti, ar vaisto agentūra, galbūt kartu visos trys agentūros galėtų užsimti šiuo darbu. Taigi toks klausimas Jums komitetui. Dėl kelių transporto be abejonės tai yra vienas iš uh, skubių klausimų. Įvairiose miestuose Europoje yra įvairių sprendimų, tačiau yra akivaizdu, kad tendencijos kreivė kyla. Ar tai susijęs su miesto infrastruktūra ar ne, turime pakeisti paklausos profilį. Tai yra iššūkis, kuris susijęs su subsidijomis, nes jeigu subsidijuoji viešai transportą, gali pakeisti pereimą prie kitų rušių. Tačiau atrodo, kad yra tam tikras pasipriešinimas, todėl reikia ieškoti visai kitų būdų. Mano pozityvioji asmenybės pusė e, džiaugiasi, kai skaitau kai kurių organizacijų požiūrį, e, bandymą formuluoti visą tai kitaip. Pavyzdžiui, e, žmonės iki 30 metų nenori turėti nuo namų, nenori turėti automobilių, tačiau jie nori e, miestų infrastruktūros, kur galėtų gyventi grupėje su tais žmonėmis, kurie jiems įdomus, kad jie galėtų naudotis miestų transportu ir panašiai. Taigi reikėtų galvoti apie panašius e, sprendimus. Galbūt čia yra netgi problema susijusi su kartomis. Ir ne problema, tai nėra problema, kurią galime išspręsti šiandien. Tačiau turbūt galima kalbėti su visuomenė siekiant sustiprinti supratimą apie tai. Supratau jūsų užkoduotą klausimą apie EBPO. Man atrodo, kad mums EBPO reiškia, kad e, kaip, kaip e, mažo riešuto sutriuškinimas didžiuliu plaktuku. Tačiau atrodo, kad E, man kila klausimas, ar reikia EBPO gairių, ar tiesiog pažiūrėti, kokias gairias turi jie ir kokia, kokius turi Europa. Paskaičius EBPO gairias atidžiai, ne, nematau, kaip tos suformuotos gairias būtų svarbios mums. Tačiau manau, kad platesnė diskusija tarp institucijų turėtų būti surinkta. Tačiau yra ir kitų standartų, kurie yra aptariami. Turbūt reikėtų šį klausimą dėl pateikti jums, o ne atsakyti taip ar ne. Kritonui dabar norėčiau atsakyti klausimus, kaip mes galime kurti ryšius parlamente, ne tik šiame komitete, bet ir kituose, kurie naudoja mūsų darbą, kaip būti geriau matomėmis jūsų veikloje. Aišku, aš e, norėčiau, kad e, tokie žmonės kaip jūs daugiau skleistų žinias apie tai, ką daro agentūra. E, ir dabar Krisui tikrai pateiksiu visas spausdintas ataskaitas, kad jis galėtų paskaityti. Tačiau mes pakliūname į žiniasklaida. Visan dienraštė neseniai e, buvau aš pakliuvusi, kalbant apie endokrininių sistemų disruptorius, pavyzdžiui, ir susilaukiau daug grįžtamosios informacijos iš to straipsnio. Klausimas yra, ar tiesiog paskaitai laikraštį vieną kitą dieną. Yra daug žurnalistų rašančių apie aplinkosaugą, ir žurnalistų rašančių apie finansinius dalykus, kurie susisiekė su mūsų agentūra ir naudoja mūsų medžiagą. Ir norėčiau, kad jūs mums padėtumėte daugiau. Mes, aišku, diskutuojame čia, gana sėkmingai čia šiame komitete, tačiau turime daugiau skleisti informacijos viešai. Tačiau žiniasklaida yra toks nepatikimas partneris. Jie patys nusprendžia, ką rašyti kasdien. Ir, pavyzdžiui, šiandien jie parašė, kad Arktyje ledo sumažėjo iki rekordinio, ledynai sumažėjo iki rekordinio lygio. Na, o agentūroje mes kalbame, kalbame penkerius metus kad tas ledynų sumažėjimas rekordiškas bus ne 50 metais, o 20 metais. Mūsų prognozės buvo pagristos mokslininkų tyrimais. Su Danais ir kitais mūsų mokslininkais. Todėl mes visada esame už tų antraščių, tačiau kur kas svarbiau, kad konkretus mokslininkai, kurie atliko darbą, susilauktų pripažinimo kad jų darbas būtų finansuojamas ir kad būtų vertama jo svarba. Taigi kartais mes tarsi sėdime antroje eilėje, tačiau e, pasižiūrėjus matome, kad mes esame tame kontekste, kur, kur, kur e, pateikimos antraštės. dėl endokrinių disruptorių buvo daug rašoma spaudoje 200-300 straipsnių. Na, o skaitmeninėje spaudoje mes susilaukėme daug dėmesio taip pat. Kai kurie, kai, kai kurie mūsų straipsniai ar medžiagos e, prasisinčiamas per trumpą laiką 200-300 kartų. Taigi yra daug žmonių, kurie naudoja aplinkosauginius duomenis. Dėl CO2 nutekėjimo plačiau. Mes dirbame su pramonės įmonėmis, mes turime būti budrus ir numatyti, kas bus ateityje. Tačiau kaip e, apskritai galima būtų mūsų informaciją panaudoti plačiau? Mes norėtume pasakyti pramoniai valstybės narėjams, Štai jūsų duomenės, kaip jie atrodo iš Europos perspektyvos. Ar tai būtų bioįvairovės, ar kai kurių pramonės šakų perkelimas į kitas pasaulio šalis. Mes daug dėmesio skiriame duomenų kokybei, kad visi galėtų panaudoti, panaudoti tos duomenys savo analizai. Toliau trumpai dėl informacijos skleidimo, sklaidos ir kaip dirbti kartu. Apskritai, sakyčiau, kad mūsų nuomonė nuo EFSA skiriasi, kaip reikia vertinti aplinką, kaip piliečiai turėtų vertinti aplinką, kaip ekonomikos dalį, ne kaip pakaitalą, tai yra siekiant užtikrinti, kad ištekliai nebūtų išnaudoti. Mes turime savo ekonomikos augimo modelį, kuris rodo, kad e, ištekliai naudojami labai <clears throat> smarkiai. E, panašiai kaip ir e, kalbant apie jūrų aplinką. Pastaruoju metu jūrų sektoriaus bendruomenės mato du būdus, kaip išlaikyti jūrų išteklius ateičiai. Vienas dalykas yra nustatyti saugomas teritorijas, tai yra labai svarbu, netgi klimato kaitos kontekste Taip pat panaudoti dumblių biotehnologiją, pavyzdžiui, panaudojant jūrų energetinius išteklius. Taigi yra, yra labai naujų, įdomių naujų temų, e, kalbant apie tyrimus, e, tyrimus e, jūrų gelmių ekologijos srityje ir taip toliau daug dalykų yra, kurie pateikiami labai įdomiai. Slų išsikelimas ir užmojo stygius. Sakyčiau, kad mes siekėme įvairiausių tikslų ir kuomet neseniai manęs paklausė, kokį iššūkį aš laikau didžiausių be cheminių medžiagų. E, visi terminai datos, kurių, kuriuos mes turime pasiekti, laikytis, kad jie vien, vienas kitam neimtų trukdyti energetikos srityje, klimato kaitos srityje. Taip pat ekonomikos atskiruose sektoriuose, kad tie tikslai, kurių siekiame, neimtų vienas kitam trukdyti. Ir E, pereinu šiuo prie gamtinių išteklių, gamtinio kapitalo apskaitos ir neseniai ir valstybių vadovai, susitikantis kartą per semestrą, galėtų tinkamai įvertinti, kaip naudojame e, vienus išteklius ir pasirūpinti, kad tie vienų išteklių naudojimas skatintų ekonominę veiklą kitur. Tai būtų subalansuotas ir atsakingas požiūris į ateitį. Tai vienintelis būdas e, tausiai naudoti išteklius, e, tinkamai tvarkyti kitus išteklius, žemę, vandenį, nes kitaip e, bus, egzistuos tik tai skirtingi aprašymai, kaip ką reiktų daryti, nebus nuseklaus požiūrio. Klimato kaita ir bandymas rūpintis mūsų bendru paveldu. Vėlgi, manau, kad šį klausimą išspręsime tik tai tuo atveju, jeigu visuomeniai ir institucijoms tai paaiškinsim. Ir vienas puikiai blaivinantis veiksnys, bent jau vietos administracijai Europoje. Praėjusią savaitę Ispanijoje lankydamasi nustebau, kad atstovai, su kuriais susitikau, labai e, aistringai kalbėjo apie e, buvimą Europos dalimi tačiau visiškai nebuvo sąsojų tarp to, ką jie galėjo nuveikti ir, ir jie nesuokė, kad jie gali tapti katalizatoriumi siekiant tikslų ES lygmenių. Todėl e, tai reiškia, kad reikia daug aktyviau bendradarbiauti su vietos administracija, kad jį suvoktų, kur jos vaidmuo, kur ji yra ir ko ji gali, kaip ji gali prisidėti siekiant ES tikslų, nes kitaip tų tikslų niekada nepasieksime, jeigu jie nebus susėti su tuo, kas daroma vietos lygmeniu. Ir čia grįžtų prie komunikavimo ir kaip tobulinti darbą šioje srityje. Galime teikti patarimus. Ir Kritonis išsiaiškino, kad jeigu paskambinsite man, visada sulauksite patarimų pagalbos, e, bent jau remiantis tais ištekliais, kuriuos turime. Mes esame įsitikinę, kad dirbant darbas su miestai atitinkamų lygmenių yra galimybė skleisti informaciją, kurią turime ir e, užtikrinti, kad būtų imtasi kažkok, imamasi kažkokių veiksmų, bet reikia paisti subsidiarumą, mes dirbame su vyriausybėmis ir niekada to nepamirštame. Nežiūrinti tai, mes norėtume, kad agentūra būtų iš dalies matoma kaip e, tokių konsultacinių uh, paslaugų um, katalizatoriumi, kad tai atsirastų vietos lygmenių. Ir aš e, vėlgi pasikartosiu, kad įgyvendinimo užtikrinimas yra svarbiausias dalykas. Yra puikiai e, suformuoti teisės aktai, tačiau jie turi būti įgyvendinti, nes daugybė vietos valdžios e, institucijų nežino pažangiausios praktikos pavyzdžių. Ir mūsų ir visų kitų užduotis yra užtikrinti, kad tai būtų įgyvendinta patarimai rekomendacijos pritaikytos vietos lygmeniui. Tai yra esminė neatskiriama viso reikalo dalis. Ar kalbėkime apie smulkų verslą, apie didelę organizaciją, kuri privalo daryti taip, kaip ji teigia daranti. Taip pat išvelgiant į tai, kad koks yra nedarbo lygis, pasiūlymas, kurio, kurio sulaukėme iš Ispanijos, e, e, įtraukti jaunimą į programas skirtas e, bio įvairovės aspektams miestuose. Tai buvo praktiškas siūlymas ir manau, kad turime mąstyti, kaip aplinko, aplinkosaugoje galėtume sukurti daugiau darbo vietų. Ačiū. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen und Ačiū už išsamius atsakymus užduotus klausimus. Dar kartą įsitikinome, kad e, aplinkos agentūra veikianti Kopenhagoje tikrai turi didelių ekspertinių gebėjimų. Kartais mes pamirštame, kad agentūros yra nepriklausomos struktūros, bet mums parlamento nariams svarbu pažymėti, kad Galiausiai vis tiek Europoje diskutuojama apie pinigų, finansinių lėšų panaudojimą veiksmingai ir agentūros mums padeda sutaupyti labai daug lėšų, kadangi jos atlieka darbą, kurį šiaip jau turėtų atlikti 27 valstybės narėse atskiros institucijos. Jūs teikite mums labai vertingus duomenis, kuris naudojasi vietos savivaldos struktūros Vokietijoje, pavyzdžiui, federalinės žemės, taip pat valstybės narės. Dėkoju už jūsų darbą, mes ir toliau jį stebėsime, kritikuodami, tačiau taip pat stengdamėsi ir sąžiningai jums padėti. Ir tam uh, tai konstruktyviai kritikai mes tikrai skirime labai didelio dėmesio ir tą noriu Jums padėkoti kolegų vardu, kurių šiandien diskusijoje dalyvavo nelabai daug, tačiau tie, kurie dalyvavo, tikrai visko klausėsi labai įdėmiai ir jiems diskusija tikrai patiko ir ši popietė mums buvo labai naudinga. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir linkime sėkmės. Und damit sind wir auch ans Ende der Tagesordnung an. Baigėme svarstyti šios dienos darbo atvarkės punktus. Dėkoju visiems, kurie šiandien dalyvavote diskusijose. Dėkoju taip pat agentūrų valdybų nariams. Dar kartą dėkoju, baigiame šį posėdį, kitas posėdis vyks spalio 10-11 dienomis, vėl čia Briuselėje, linkiu geros kelionės namo, gero savaitgalio ir